pateiktas Margaret Auken, lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas. Pranešėjai žodis. Er Ačiū, panė pirmininkė. Šiandien yra didį diena. Mes nagrinėjame būtent šią temą. Džiulę aplinkai kenkiančią problemą. Šimtai milijardų lengvųjų plastikinių maišelių yra sunaudojami kiekvienais metais Europos Sąjungoje. 8 milijardai patenka tiesiogiai į gamtą, į aplinką, kaip atliekos. Tai, tai yra skaičiai, kuriuos mes sužinojome iš komisijos ataskaito. Ir tie maišeliai būtent kenkia aplinkai, žmonėms, žuvims, gyvūnams. Ir mes galime daryti tik tai vieną. Mes turime sumažinti šių plastikinių maišelių vartojimą. Dabar mums pavyko įtraukti e, šios maišelius į atlikų tvarkymo hierarchiją. Mes norime pirmiausia sumažinti šių maišelių naudojimą ir taikyti prevenciją šiam naudojimui. Taigi komisija turi nuveikti šį beitą šioje srityje. Ir komisija galų gale pateikia pasiūlymą. Na, tie pasiūlymai nebuvo tokie jau geri tiek vienos e, e, komisijos, tiek kitos. Bet dabar, ačiū Dievui, parlamentas ėmėsi šio reikalo ir aš tai norėčiau tai padėkoti kolegams už puikų bendradarbiavimą. Su kolega Gebrandi aš bendradarbiavau visą laiką ir iš tiesų norėčiau padėkoti kolegai, kolegai Lavijai. Tikrai pavyko parengti puikų tekstą. Ir pirmininkaujant Italijai mes šiek tiek pasistumėjome į priekį, padėk, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai tarybai. Mums pavyko rasti bendrą poziciją Ir dabar mes e, šio pagrindu e, dirbame toliau. Taigi mes kalbame apie e, aišku sumažinimą, akivaizdų sumažinimą sumušelio naudojimo. 18 metais, gal net vėliau turėtų būti įvestas mokestis už plastikinių maišelių naudojimą. Kai kurios valstybės tai jau padarę ir e, per 5-6 mėnesius tikrai sumažėjo šių maišelių naudojimas. Tai ne tik Danijoje, bet ir, bet ir Portugalijoje tokia patirtis yra žinoma. Taigi, pirmiausia, e, yra nustatyti šitie sumažinimo tikslai, taigi yra 2019, iki 2019 metų e, nedaugiau negu 90 tokių maišelių vienam asmeniui turėtų tekti Tačiau komisija ne visada norėjo taip e, paprastai bendradarbiauti su mumis. Buvo e, įvairių nesvarbių kliūčių, įvairių atsikalbinėjimų, kad tik tai nieko nereiktų daryti. Bet mes nenusileidome. Ir mes parengėme tekstą, štai šį tekstą, jame kalbama apie įvairius e, ekonominius veiksnius, remiantis komisijos patiktais skaičiais. E, tai būtent apie tokius skaičius, kurie, e, kurie prisidėtų prie taupimo, prie žalos aplinkai mažinimo. Bet iki šiol mes susidūrime su komisijos pasipriešinimu. Komisija visada nesutikdavo su mūsų sprendimais. Ir labai dėkoju pirmiausia, kad komisija nusprendė neatsijimti šio pasiūlymo. Bet būtent todėl aš dabar ir stoju prieš jūs ir kalbu. 700 tūkstančių e, maišelių per tas keturias minutės, kol aš kalbu, yra sunaudojama, sunaudojama Europos Sąjungoje. Mes norime pakeisti šią tendenciją. Aš norėčiau padėkoti visiems parlamente, kurie prisidėjo prie mūsų uh, bendros pozicijos ir valstybės narės taip pat pritarė mums ir komisija tikriausiai taip pat pripažins, kad mes galiausiai e, pasieksime naudos visiems prie tai mūsų sprendimą. Ačiū. Pone Belerį. Panas Vėl, ačiū, pane pirmininkė, gerbėme Europos parlamento. Nariai šiandien pasiekėme paskutinį teisėkros proceso etapą tvirtindami direktyvą, kuria siekiama išspręsti labai rimtą aplinkosauginę problemą. Tai yra pernelyg didelį lengvų plastikinių maišelių vartojimą ir e, jų šiukšlinimą jais. Šie maišeliai išmetami šiukšlyną gali tenai gulėti šimtus metų, kol suirs į mikroskopinės plastiko dalelės ir kelti grėsmę, ypač jūrinėje aplinkoje. Vis didėjantis plastikinių maišelių suvartojimas per metus keli šimtai milijardų tokių maišelių E, Europoje šiuo metu per metus suvartojama, vienam asmeniui tenka 200 maišelių, taip pat reiškia ir išteklių švaistimą ir šie plastikiniai maišeliai tapo netvaraus gyvenimo būdo simboliu ir švaistūniškos visuomenės gyvenimo simboliu. Taigi, Šiuo e, pasiūlymu mes parodome pavyzdį, kaip taupyti išteklius ir būtina imtis veiksmų tam, kad prietume e, spręsti jūrų taršos problemas, taip pat būtina imtis veiksmų perinant prie žiedinės ekonomikos ir taupant išteklius. Ši problema yra pasaulinio masto ir veiksmų reikia imtis ne tik Europos Sąjungoje, tačiau labai svarbu, kad mes savo indėlį įneštume tinkamai. Šios direktyvos antrasis svarstymas, siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių svartojimo apimtis, gali būti formalizuotas šiandien įvertinant tiesiog kuros proceso pradžioje skirtingas institucijų pozicijas, galime aiškiai matyti, kad šios pastangos ir šis darbas buvo pakankamai sunkus, tačiau Tarybininkų pastangų dėka mes sugebėjome sustarti dėl priimtino sprendimo, todėl noriu ypatingai padėkoti pranešėjai Margaretai Aukin už e, jos įdėtas pastangas pagernant komisijos pasiūlymą, taip pat šešėliams pranešėjams dirbantiems aplinkos komitete noriu padėkoti. Komisija palankiai vertina teisėkuros institucijų pasiektą sustarimą, nepaisant to, kad jame yra kai kurie elementai kurie komisijos vertinimu galėtų būti pristatomi platesnėme kontekste. Nepaisant to, sugebėjome pasiekti šio sustarimo, nes mus vienyje bendri tikslai, tai yra siekia sumažinti šiukšlimą plastikiniais maišeliais ir tų maišelių suvartojimą. Manau, kad siekiant šių tikslų, šiandien priimtas sprendimas tikrai bus labai svarbus. Pirmininkas, dabar suteiksime žodį ponai Helvenį. Dviems minutėms kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių poniai Auken, taip pat komisijai. Žengėme labai svarbų žingsnį tinkamą linkme, siekdami atsikratyti to blogo vartojimo įpročio susijusio su plastikinių maišelių naudojimais. Komisijos narys Vela yra teisus. <clears throat> Turime atsikratyti šių plastikinių maišelių. 90 procentų jų yra paprasčiausiai išmetami. Maždaug 8 milijardai per metus paprasčiausiai dinksta ir nežinome, kur tie maišeliai patenka, nes jie neatsiduria šiukšlynuose. Šis kompromisas e, parodo, kad e, mes galime dirbti teisėkuros darbą atsižvelgdami į piliečių ir vartotojų interesus. Suomija jau sugebėjo rasti sprendimą, kaip atsikratyti plastikinių maišelių. Mes šiandien turime pasirinkimą. O Vengrija 2011 metais buvo nustatytas mokestis už visus plastikinius maišelius ir dėl to jų suvartojimas smarkiai sumažėjo, taip pat yra nustatomas tam tikros jų gamybos ir vartojimo kvotos, bet kokiu atveju šiame procese turi dalyvauti tiek gamintojai, tiek vartotojai, visi. Mes puikiai žinome, kad uh, plastikiniai maišeliai, labai lengvi plastikiniai maišeliai, kurių storis yra mažesnis nei 15 mikronų, taip pat kelia labai daug e, problemų ir e, šių maišelių keliamų problemų sprendimas dar nėra rastas, yra pristatomi įvairūs argumentai už ir prieš, tačiau netgi ir šiuo dokumentu mes neišspręsime visų aplinkosauginių problemų, tik tai galbūt pabandysime išspręsti jas iš dalies, tačiau pirmiausiai e, juo steiksime galimybę piliečiams patiems priimti sprendimus ir pasirinkti. Ačiū, ponai Helveni. Jums, ponas Pranzulika, noriu užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite jį? L'acepta? Señor Frunzulica. Yes, yeah. Pane Franzulika, prašau. Ačiū, aš čia sėdžiu. Ar jūs atsak, atsakysite, ponia Holvinį, į mano klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Labai ačiū. Iš tiesų, ponia Holvinį, jūs kalbate apie galimybę pasirinkti. Jūs kalbate apie kompromisą, tiksliau kalbėjote. Aš tikrai nemanau, kad mes turėtume siekti kompromiso su savo gyvybėmis nes e, visi šie maišeliai yra labai taršus ir e, jų gamybai naudojamos medžiagos. Aš manau, kad mes turėtume paraginti komisiją ir tarybą visiškai uždrausti naudoti plastikinius maišelius, o ne tik apriboti jų vartojimą. Ar jūs nepritartumėte mano nuomonį? Atsakymas. Labai ačiū už suteiktą galimybę atsakyti. Žinoma, jums pritariu, tačiau manau, kad šiuo atveju visi pirmiausiai turi savo šalyje atlikti savo namų darbus. Žinoma, Europa negali už valstybės narės visko nuveikti. Ir kiekviena šalis turi savo galimybės pagerinti padėtį šioje E, srityje o, ir parodyti pavyzdį visą Europos Sąjungą, kitos šalis turi po to, to pavyzdžių sekti. Labai ačiū. Ponas Bonafė dabar išduos e, kalbės. Pone Bonafė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai Aukin. Ji ryštingai vadovavo daryboms per pastarosius mėnesius, tačiau Šis klausimas e, pasvarstamas pakankamai ilgai, taip pat, e, taip pat ir pirmininkaujant Italijai buvo pasiekta nemažai didelė pažanga. Ir dabar e, mes sieksime ne tik sumažinti plastikinių maišelių suvartojimą valstybėse narėse, turint omenyje, kad aplinkai šių maišelių vartojimo poveikis taip pat ir jūriniai aplinkai yra labai žalingas. Čia noriu pabrėžti, kad vartojimo apimčių sumažinimas ne visuomet atnešdavo laukiamų rezultatų, netgi ir krizės metu atliekų apimtis, ypač plastikinių maišelių, didėdavo. Būtent dėl to kad nebuvo pasiekti šiame pasiūlyme užsibriežti tikslai, mes turėtume pradėti rimtai spręsti atliekų e, hierarchijos klausimus ir apskritai vengti atliekų, galbūt taikydami ir tam tikrą įkainių politiką. Taip pat mes e, šiuo dokumentu sukurtume svarbę žiediniai ekonomikai priemonę, nes e, apribodami plastikinių maišelių naudojimą, teigiamai įtakosime visą ekonomikos tikslą. Užuot naudoja vienkartinius produktus mes turėtume pasitelkti tokias technologijas ir tokias žaliavas bei medžiagas, kurios mažiau kenkia aplinkai. Galbūt mūsų chemijos pramonė galėtų sukurti e, organinio pobūdžio skaidžius maišelius ir tokiu būdu mes tinkamiau įtakotume ekonomikos tikslą. Pone Gerling, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, palankiai vertinau iš pradžių pateiktą komisijos pasiūlymą, maniau, kad mes turime spręsti plastikinių maišelių problemą ir jų poveikio aplinkai problemą komisijos pasiūlyme buvo numatyta daug lankščių nuostatų, numatant valstybėms narėms įvairias pasirinkimo galimybės, tačiau dėl parlamento spaudimo galutinėme susitarime aš pasigendu lankstumo negaliu pritarti reikalavimui dėl biologiškai skaidžių ir kompostuojamų maišelių ženklinimo, turint omenyje, kokią papildomą administracinę naštą tai sukeltų valstybėms narėms ir ūkio subjektams. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų spręsti tvirtinant tolesnius veiksmus susijusius su komisijos žaliaja knyga dėl plastikinių atliekų tvarkymo. Man taip pat kelia nerima E, būtinybė visuomet pasiremti e, poveikio aplinkai įvertinimais, e, manau, kad tai galėtų sukelti tam tikrą diskriminaciją šio rinkoje, jeigu valstybės narės vienais ar kitais būdais turėtų pasiekti užsibrėžto tikslų, tai joms reikėtų vadovautis direktyvos nuostatomis. Aš šiam požiūrį šią metodą nepritariu, nes jis yra grindžiamas valstybinarių statistikos tarnybų surinkamais duomenimis. Be to pranešė, minėjo, kad reikia imtis priemonių prieš tas valstybės, kurios pačios netinkamai tvarkosi. Aš manau, kad tokie teiginiai neteisingi, nes mano valstybė narė, kuri nėra patenkinta dėl šių nuostatų nepakankamo lankstumo, patvirtino tinkamus teisės aktus dėl plastikinių maišelių E, perdirbimo ir e, vartojimo mažinimo. Aš manau, kad teikti, jog valstybės narės šios rytyje nesijima tinkamų veiksmų yra neteisinga. Jeigu jos nori, jos tą daro. E, mano šalis yra geriausias pavyzdys. Pana Gerbrandi žodis. Planet, is... Iš tiesų, dabar pagal naujosius mokslinius tyrimus nebuvo, tai tikliau buvo atrasta daugybė paukščių kurie buvo prariję plastiko detalių, nes plastikas nesuyra. Ir plastiko maišeliai buvo viena iš priežasčių, kodėl pakrantės e, ir jūrų gyvūnų skrandžiai ir organizmai buvo užteršti plastiko detalėmis. Tai būtent tai vien tik todėl, kad ES piliečiai milijardus plastikinių maišelių naudoja savo kasdienėms reikmėms. Iš tiesų, ta problema yra susijusi su keliomis problemomis. Pirmiausia, aplinkos poveikį labai, e, labai galima greitai e, sumažinti, pirmiausia, pasitelkus visuomenę, pasitelkus kampanijas. Ir aš manau, e, kad šiuo atveju ES priima tinkamus politinius sprendimus. Matau, kad Europos parlamentas rimtai užsijima šią problemą, ponia Aukin tai įrodo. E, ir taip pat e, pirmininkaujanti Italija. Ji ne tik e, kreipia dėmesį tai, kad būtų išvengta problemų tarp valstybių narių, bet iš esmės ji tikrai norėjo išspręsti šią problemą. O tai tikrai unikalu. Taryba ne visada nori išspręsti problemas. Ir a, kartais komisijoje aš matau, na, na ne, čia jums netaikau asmeniškai manau, kad ne visi komisijos sprendimai yra tinkami, bet šis sprendimas gali būti geriausias per pastarosius metus. Ačiū. E, Pane Valenta. Ačiū. E, Pane pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, nepaisant lobistų sprendimo, pirmiausia gamintojų ir platintojų sprendimo ir spaudimo, matau, kad e, komisija vis dėlto imasi veiklos ir kartu su mumis pasiekia kompromisą, kad e, artimiausiais metais būtų sumažintas plastikinių maišelių naudojimas. Kad e, būtų pirmiausia ribojamas naudojimas, paskui taikoma jo prevencija ir įvedamas atinkamas mokestis ir galiausiai uždraudžiama naudoti plastikinius maišelius. Manau, kad e, pirmiausia svarbu taikyti atitinkamą naudojimo ir, e, ir prekybos politiką Europoje, kuri prisidėtų prie aplinkos tausojimo. Pirmiausia, turime nustatyti žymiai griežtesnės taisyklės, negu sutarta dabar. Apie, e, kad sumažėtų per penkerius metus labai drastiškai mišelio naudojimas per, per, per artimiausią laikotarpį 50 procentų. Mes turime atkreipti dėmesį į pavojus, kurios sukelia plastikinių mišelių naudojimas. O dabar mes matome, kad per ilgi terminai numatyti šiems prevencijos ir naudojimo mažinimo priemonėms. Bet dabar matome, kad žengiama teisinga linkme, kad e, atitinkami kontrolės metodai kad jie turi būti sukurti būtent tie kontrolės metodai. Ir mes e, supratome, kad, e, kad e, galima pasiekti ir teigiamų tikslų. Žalių tikslų, ponė, balsuoju, ponė Rivasi. Ačiū, komisarė. Brangus kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti e, ponę Auken, pranešėją. E, dėl to, kad tikrai gavo puikus rezultatus darybose. Šiandieną galvojame ir balsuosime dėl naujos e, strategijos, e, kalbant apie lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimą. Jau e, keturis, net keturis amžius praleidžia tie maišeliai su, suirdami. Tikrai restoranai labai užteršti, labai didžiuliai tai yra nuodai, todėl reikėjo dabar jau imtis priemonių. Šiandieną tų priemonių imamasi iš tiesų bus mažiau naudojama plastikinių maišelių. Šiandieną 200 maišelių sunaudojama per metus vienam gyventojui. E, turėtų tas skaičius tolydžio mažėti. Iki 2018 metų turėtų jų ženkliai sumažėti. Labai nelengva nelengva tą padaryti, ypatingai, kadangi kalbama apie tai, kad e, geriname savo sveikatos e, apsaugos padėtį, o vanduo yra to pagrindas. Tačiau, kaip sakoma, prancūziškai velnės slypi detalėse ir dabar norėčiau pasakyti e, kai kurias detalės apie tuos e, bio, e, biologiškai suyrančius atseit maišelius. Tai nėra biologiškai suyrančius, jie tiesiog suyra į mikrodeleles ir teršia aplinką. Taigi, tai reiškia, ponas komisarė, kai jūs valgysite rytoj austrės, tai tose austrėse ir vandenyje bus tų mikrodalelių. Ir komisija dar toliau nueis tuos vadinamus bio išsiskaidančius maišelius iš, uždrausdama. E, jūs e, dėja nesutrukdėte e, uždrausti tų bio išsiskaidančių, suyrančių maišelių. Labai ačiū, pona Evi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar esame finišo tiesiojoje. E, maniau, kad e, šis teisės aktas e, bus daug sunkiau e, priiminėjamas. Pavyzdžiui, anksčiau mane labai neramino kai kurios detalės, kai skaitydavau, kad ir tos e, detalės, kurios pasakoja apie tai, kokia didžiulė žala daroma jūrų florai ir faunai įrančių maišelių. Aš konstatavau, kad komisijos pasiūlymas neturi jokios prasmės, nėra jokio sąryšio su tuo, kad prieimus šį, e, šį dokumentą e, piliečiai jums naudoti maišelių mažiau. Žinoma, situacija galbūt šiek tiek pasitaisys, ji gana patenkinama, todėl noriu patikinti, kad FDD šį, šį pasiūlymą parems. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Štuger. Vėl? Ačiū pirmininkė. Komisija, remdamasi savo išmim, išmintimi, nusprendė paskirti atskirą komisijos narį biurokratijai mažinti, kuris tuo pačiu yra ir komisijos vicepirmininkas. Geresnė teisėjai, kurios veikla yra būtina, nes. Uh, Niderlandų mokesčių mokėtojams jau atsibodo, kad ES reglamentuoja tokius klausimus kaip e, kepamų bandelių forma ir dydžiai bei bananų kreivumo laipsnis. Taigi, e, manau, kad čia yra tik tai keli pavyzdžiai tų visiškai beprasmiškų taisyklių. Ponas e, Timermansas tačiau E, degradavo, kovodamas su biurokratijos mažinimu ir tapo tik tai pono Junkerio vertėjų ir turbūt geriausiai pasaulyje apmokamų vertėjų. Taigi, aš beveik baigiau, ponė pirmininkė, aš norėčiau e, paraginti pirmininkę, nepaisant to nutraukę kalbėtoją. Kalbėtojas dėkoja pirmininkai. Dabar kalbės Peteris Lyzė, dvi minutės. Ačiū, pan pirmininkė. Komisijos narimėlį kolegos noriu padėkoti visiems, kurie įnešė savo indėlį rengiant kompromisą dėl plastikinių maišelių. Pranešėjai Margaretai Auken ir taip pat ponai e, Helvini, kuris yra mūsų frakcijos naujas narys, tačiau tikrai daug patirties yra sukaupęs šioje srityje, kadangi dirbo savo šalies vyriausybėje ir buvo mūsų darybininkas šiame procese. Štiesų, ramiame vandenyne e, plaukioja plastiko kilimas, kurio dydis yra didesnis e, tris kartus nei Iberijos pusė, už Iberijos pusęsalį ir šis dokumentas būtų pirmasis žingsnis sprendžiant šią problemą. Aš konkrečiai kiekvieną dieną kalbuosiu su piliečiais ir matau, kad jie teigiamai vertina mūsų pastangas spręsti šią problemą. Mes nustatome aiškės plastikinių maišelių naudojimo apimčių mažinimo taisyklės, tačiau paliekame valstybėms narėms e, pačioms pasirinkti priemonės siekiančių tikslų. Mes Europos mastu nedraudžiame plastikinių maišelių naudojimo. Tuo tarpu manau, kad reikėtų pažiūrėti, kaip kai kurios šalis tvarkosi. E, Suomijos Skandinavijos šalis be jokių draudimų sugebėjo pasiekti, pasitelkdamas įvairias priemonės, e, kad smarkiai sumažėtų plastikinių maišelių vartojimas ir aš manau, kad valstybės narės ir toliau turėtų remdamosis rinkos ekonomikos priemonėmis, o ne draudimais mažinti plastikinių maišelių suvartojimą. Aš tikiuosi, kad komisija, komisijos narys Vela ir e, atsakingi vicepirmininkai ir toliau iš savo akiračio nepaleis plastikinių maišelių problemos. Rūdienį mums pateikdami savo pasiūlymus dėl žiedinės ekonomikos, <clears throat> nes e, e, mes turėtume šios klausimus spręsdami ne tik apie plastikinius maišelius diskutuoti, tačiau ir apie kitas sritis. Ponas Tyba, Šanie noriu Jums užduoti Milnosios kurtais klausimą. Ar atsakysite jį, ponė Šanie, Jums 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Šioje diskusijoje nemažai kolegų, taip pat ir ponas Lyzė, bendrais bruožais mums pasakoja apie lūkesčius iš valstybių narių ir mūsų vartotojų. Tačiau mes neturėtume kalbėti bendrais bruožais. Noriu konkrečiai paklausti apie maišelių naudojimo sumažinimą. Kokius konkrečius žingsnius turėtume žengti, kad e, maišelių naudojimo apimtis ženkliai sumažėtų. Pone Lyze, 30 sekundžių atsakymai. Ačiū už šį klausimą. Dažnai lankantis parduotuvėse e, Pavyzdžiui, mes politikai galėtume rodyti pavyzdį ir nesinaudoti plastikiniais maišeliais. Nemažai vartotojų, pirkėjų siūlo apskritai uždrausti plastikinius maišelius. Manau, kad šią problemą turime diskutuoti vadovaudomis žmonių lūkesčiais ir interesais. Šiuo manau, kad tokia sistema, kuri veikia pavyzdžiui Airijoje, kur už plastikinius maišelius yra imamas užstatas arba yra apmokestinami. Manau, kad e, vertinant tai, kas buvo pasiekta Airijoje, galima tikrai ir kitose šalise pasiekti rimtų rezultatų. Garsė Perės pusantros minutės kalbės. Pirmininkė komisarė, šiandieną ta direktyva, kurią patvirtinsime, eina daug toliau. E, Aš e, prisimenu baises nuotraukas, kurios e, jūrų, kurios e, dūsta nuo plastiko. Tai teršia ir jūras, ir žemę. 150 metų tie plastikai tveria. Prieš daugelį metų plastikas pakeitė mūsų gyvenimą, tačiau šiandieną turime vėl tą gyvenimą keisti ir mes turime daryti naują revoliuciją, kažkaip tai spręsti tą kilusį iššūkį. Todėl ši direktyva yra tik tais vienas iš pavyzdžių, kuris gali parodyti, kaip mes galime pereiti prie tvaresnės gamybos. Uh, nes e, e, dabar reikėtų galvoti apie tokias medžiagas, kurios e, labiau atsižvelgtų į aplinką, reikėtų ieškoti tokių, tokių būdų, kada, moka, kada teršėjas moka. Kol kas dar šiais maišeliais bus prekiaujama tam tikrą laiką, nes reikalingas tam tikras pereinamasis laikotarpis, ko uh, mums reikalingos alternatyvos ir tas alternatyvas reikia uh, tų alternatyvų reikia ieškoti. 40 maišelių vienam žmogui iki 21 metų, jeigu pavyks tą padaryti, tai iš tiesų uh, pagerinsime visos planetos padėtį. Pirmininkė, ačiū. Ponas Preicau, vieną minutę. Pane, pane pirmininkė, panas ir panai. Skaičiai susiję su plastikinių maišelių naudojimu Europos Sąjungoje iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Ir a, mes turime nutraukti šią tendenciją. Mes matome, kad dabar be, beprasmiškai švaistamos lėšos, medžiagos ir matome, kad tie plastikiniai maišeliai išlieka gamtoje labai ilgai. Ir todėl e, jie galiausiai patenka į jūras arba, arba užteršia aplinką. Todėl mums reikia e, protingo reglamentavimo, protingų tikslų ir priemonių. Todėl šiuo atveju mūsų tikslas yra, yra tikrai tinkamas. E, mes norime lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą ES, kurie būtent yra plonesni negu 15 mikronų, su, naudojama sumažinti. Tai būtent e, mes sumažinsime pirmiausia medžiagų švaistimą ir galiausiai neteršime aplinkos. Ačiū, Katrin e, Bėda, vieną minutę. Ačiū kiekvienais metais apie 8 milijardus plastikinių maišelio patenka į aplinką jie, jie patenka pirmiausia į upes, vandens telkinius ir jie kenkia paukščiams, žuvims, jūrų gyvūnams ir apskritai gyvūnams. Todėl mes turėtume imtis veiksmų visoje Europoje. Mes galime sumažinti šių maišelių naudojimą Europoje apie 200 plastikinių maišelių e, panaudoja kiekvienas žmogus Europos Sąjunga per metus. Dabar mes norime sumažinti 40. Tai prisidės prie to, kad e, mažiau gyvūnų nukentės ir mažiau gamtos nukentės. Taigi, e, daug laiko buvo sugaišta siekiant šio tikslo liberalų, tiksliau, leiboristų vyriausybė, Junktinėje karalystėje e, būtent sprendžia ateitais metais klausimą, ar bus taikomas mokestis už plastikinį maišelį naudėjimą. Ir e, mes matome, kad e, šiuo atveju konservatoriai priešinasi e, tokiems tikslams. Tai reiškia, jūsų įpareigojimai nėra tokie jau tvirti aplinkosaugos rytyje. Pone Pirdar, yra viena mėlynoji kortelė jums. Ne, dvi vis dėlto. Pane Gerling, 30 sekundžių jums užduoti klausimai. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, panios, e, bet ar jūs manote, kad e, pasiūlymas, kuris pateiktas mums, yra geresnis ir bus veiksmingesnis? A, jungtinė, Europos Sąjungoje už tą pasiūlymą, kuris buvo priimtas Junktinėje karalystėje, kurį pasiūlė a, leiboristai. Pasiūlymas, šis pasiūlymas yra visai Europai skirtas pasiūlymas. Tai būtent, kad visos valstybės įsipareigotų sumažinti plastikinių maišelių kiekį. O jungtinėje karalystėje nustatytas atitinkamas mokestis, tai yra skirtinga priemonė. Pane Rybasi, norėtų užduoti Jums klausimą? Jums yra kita, <laughs> kitas klausimas pagal Mirinos kartelės procedūrą. Atsakysite jį taip. Pone Berder, jūs labai jautriai žiūrite į aplinką. Kokia jūsų pozicija dėl to, kad nebuvo uždrausta plastikinių maišelių e, tų bio išsiskaidančių, nes e, yra pasakyta tai, kas matosi, bet to, kas nesimato, tai nebuvo uždrausta, kadangi tai jau ekonominiai interesai slypi už to. Iš tikrųjų, plastikiniai maišeliai yra problema. Aš nežinau, ar mes čia išspręsime šią problemą. Ir jeigu, pavyzdžiui, biologiškai skaidus e, maišeliai pateks į, aplinko, į aplinkos tvarkymo ciklą arba atliekų ciklą. Aš, aš nežinau, ar šitie e, biologiškai skaidus maišeliai turėtų būti naudojami e, prekyboje. Panas, panas Flangen. Ačiū už galimybę kalbėti. Pritariu tai koncepcijai, pagal kurią plastikinių maišelių suvartojimas turi būti apmokestinamas, įdėgus šią sistemą Airijoje, poveikis buvo tikrai puikus ir rezultatas. E, ir taip pat turėtume skatinti E, vartoti, tiksliau e, dėl šių pritaikomų priemonių daugiau buvo suvartojama popierinių maišelių vietoj to, kad būtų daugiau suvartojama daugkartinio naudojimo maišelių. Todėl popierinių maišelių gamyba taip pat smarkiai teršia aplinkas, nutoja daug vandens kitų energetikos išteklių. Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie alternatyvas, mano E, močiutė e, jau puikiai žinojo apie tas alternatyvas susijusias su mėgstais daugkartinio naudojimo maišeliais. Jį per savo 70 metų gyvenimo laikotarpį jų gal tris kokius iš viso sunaudoja. Taigi, Noriu pasakyti, kad palikite e, valstybėms narėms pačioms galimybę tokias problemas spręsti. Ačiū, dabar kalbės Valentinas Mazuronis vieną minutę. Mili kolegos, plastikinių maišelių naudojimo mastas nuolat auga vos per vieną minutę pasaulyje jų sunaudojama apie milijoną tai kelia rimtą grėsmę aplinkai ir žmonėms todėl negalime delsti. pirma naujos plastikinių maišelių naudojimo mažinimo taisyklės ir priemonės turi būti ne tik ambicingos bet ir turėtų realų teigiamą aplinkosauginį poveikį. aplinkos tausojimą reikia padaryti ekonomiškai naudingu žmonėms. antra realūs ir pamatuojami rezultatai bus pasiekti tik tada kai nustatomi mažinimo tikslai bus pagrįsti realiai suvartojimo duomenimis. todėl europos sąjungoje turėtų būti sukurta lengvų plastikinių maišelių apskaitos metodologija ir tik po to nustatomi privalomi plastikinių maišelių naudojimo mažinimo tikslai kitaip rezultato mes nepasieksime. ir trečia mokestis už plastikinius maišelius gali būti geras problemos sprendimas tačiau jokiais būdais negalima taikyti užslėptų mokesčių už jų naudojimą kurie būtų įskaičiuojami į produkto kainą. perėjimas prie naujo apmokestinimo negali būti drastiškas. kartu mes turime skatinti alternatyvių priemonių naudojimą. dėkoju. Ačiū Frans Obermeier, vieną minutę dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. plastikinių mašelių ilgalaikio naudojimo žalingos pasiekmes mūsų aplinkai, ypač jūroms, yra seniai žinomas, todėl palankiai vertinu dabar siūlomus sprendimus, tačiau nepaisant to, tai būtų tik vienas žingsnis tinkama linkme. Apmokestinimas iš tiesų neleis mums pakankamai veiksmingai sumažinti plastiko vartojimo, kuris suyra. yra tik per 500 e, metų. Taip pat e, nepriklausomai nuo tų tarpinių priemonių, e, tų maišelių apmokestinimo arba užstato ėmimo nustatymo. Mes, manau, kad turime apskritai kalbėti apie mokslinio tyrimų stiprinimą, plast, plastiko pakuotės e, e, tvarkymo ir sunaudojimo e, srityje, tačiau šios sprendimus turėtų priimti valstybės narės. Dabar Pilar Ajūzo pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Jau kai buvo sakyta, plastikiniai maišeliai labai daug kelia problemų, ypatingai jūroje. Per keletą pastarųjų metų valstybės narės ir įmonės darė labai didelės pastangas, kad e, sumažintų maišelių naudojimą. Ir e, ši direktyva valstybėms narėms turėtų duoti instrumentus, kad galėtų e, su šią bėdą kovoti. Kad e, mano šalyje, pavyzdžiui, tie maišeliai e, parduodami supermarketuose dabar jau nebeduodami už, už dyką ir tai yra labai, labai geras dalykas. Reikia daryti plonesnius maišelius, taip mažiau terš, sprendimas yra geras, E, manau, kad e, reikėtų taip pat galvoti ir apie tai, kuo tuos maišelius pakeisti, e, kokiomis medžiagomis. Aš norėčiau labai karštai pasveikinti pranešėją, šešėlinius pranešėjus už atliktą darbą, bei padėkoti už tai, kad tikrai buvo geras darbas su, su taryba atliktas. Mes šią direktyvą remiame pasiekti pasiekėme labai didelį konsensusą. Pone Kadama, pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Labai dažnai Europos parlamento nariams kyla didžiulė problema pristatant visuomeniai savo priimamus sprendimus, paaiškinti, kodėl ko nors siekime. Manau, šį kartą tą padaryti buvo paprasta, nes e, mes reaguojame į daugiau nei 78 e, procentų europiečių sieki ir lūkesčius sumažinti tų plastikinių maišelių suvartojimo apimtis. Austrijoje taip pat 73 procentai gyventojų pasako už tai, kad jie būtų visiškai uždrausti. Dabar žengėme pirmą žingsnį šią linkmę, pirmiausia siekdami sumažinti naudojimo apimtis ir tiek prekybininkams, tiek vartotojams e, aiškiai parodyti, kad jie sukelia rimtų problemų. O kad problemą būtų galima spręsti, aš naudojant e, daugkartė naudojimo maišelius ir aš visus norėčiau paraginti, kurį laiką tų maišelių neišmesti, juos rinkti ir e, tuomet puikiai patys įsitikintumėte, kaip per trumpą laiką jūsų namuose atsirastų didžiulis e, plastikinių maišelių kalnas, o turint omenyje, kad 500 metų užtrunka, kol jie suyra, tai galėtume įsivaizduoti, problemos mastą ir manau, kad tikrai tai yra didžiulė kaina, kurią mes mokame už tai, kad per 15-10 minučių savo pirkinius pargabentume į namus. Manau, kad ES plastikinių maišelių suvartojimas pakankamai skiriasi vienam gyventojui nuo 200 iki 500 per metus. Aš tikiuosi, kad ir ateityje gyventojai dalys pakankamai didelį spaudimą tam, kad artimiausių metų plastikiniai maišeliai būtų visiškai uždrausti. Ačiū dabar vieną minutę kalbės Džemsas Nikolsonas. Indeed, at the launch of the Commission's 2015... Ačiū pirmininkai, 2050 pro... 2015 tai metų komisijos veiklos programa, kurią pristatė ponas Junkeris, aiškiai parodo, kad didesnio masto klausimus sprendžiant ES ambicijos yra didesnės. Aš manau, kad uh, Europos Sąjunga e, šiandien šios sprendimų parodo pavyzdį, kad jos siekiai susijęs su mažais dalykais taip pat gali būti pakankamai didelių užmojų. Kad problemos, kurias kelia plastikiniai maišeliai, negali būti vertinamos kaip nedidelio masto <clears throat> išmetamų maišelių e, keliamos problemos turi būti sprendžiamos, reikia taikyti tinkamas priemonės <clears throat> e, nes rinktinė ir e, ieškoti tolesnių sprendimų, nes dabartiniai sprendimai veikiausiai E, galės būti neįgyvendinti jungtinėje karalystėje ir taip pat reikėtų atsižvelgti skirtingą patį valstybės narėse savo rinkimo apygardą. Mes sugebėjome 72 procentais sumažinti plastikinių maišelių suvartojimą e, įvedus atitinkamą mokestį prekybos tinkluose valstybės narės turi pačios priešios problemas. Dabar Frederik Rys kalbės vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, dėkoju. E, per e, penkias sekundės galima pagaminti plastikinį maišelį, jis naudojamas penkias minutės, o paskui išmetamas ir kelia didžiulę e, žalą aplinkai. Reikia mažinti tokių maišelių naudojimą. Kol kas kiekvienais metais daugybė sunaudojama tokių uh, maišelių, jie nemokamai dalyjami e, parduotuvėse, bet reikėtų iki 18 metų pakeisti tvarką, tai pasiūlymai yra protingi, bet e, dabar žinome, kad 4 šimtus Lenkijoje ir Portugalijoje suvartojama tokių maišelių, o Skandinavijos šalyse vos keturi ir reikėtų mums E, sekti geriausiais pavyzdžiais ir taip pat e, įvardinti blogiausiai pasirodančias ir valstybės, kurios atsilieka įgyvendinamos reikalavimus. E, jos galės Šiaurės, Europos, Airijos, Luksemburgo, kurie taip pat labai gerai tvarkosi. Dėkui, ponas Birmach. Ponios ir ponai, aš pateikiau pasiūlymą, e, kuris atšauktų direktyvą dėl plastikinių maišelių naudojimo parduotuvėse. Jūs galite balsuoti ir. Bet žmonės turi patys nuspręsti, kaip jie nori parsinešti pirkinius namo. Kai man reikia su, e, suvinioti ką nors į, port, į popierių, tai aš pasiimu popierinį maišelį, kai noriu į plastikinį maišelį ką nors įsidėti, tai įimu plastikinį maišelį. Kas atsitiks, kai bus uždrausti tie maišeliai? Žmonės tada e, pirks e, daugiau plastikinių įvairių lapų, ku, kad galėtų suvinioti e, prekes ar daiktus. Jeigu e, norėtumėte e, uždrausti visai tokius maišelius, jūs būsite veidmainiai, nes nėra nei vieno, kas būtų nevartojęs tokių maišelių. Želk. Gerbiami kolegos, Pasižiūrėjus į tekstą, kuris skirtas sumažinti plastikinių maišelių vartojimą, atrodo, turėtų tas tekstas būti patvirtintas e, vienbalsiai, bet atsiranda tam tikros opnės iliuzijos Europos Sąjungoje. Mes e, žiūrime į detalės, bet turime nepakenkti visai sistemai. E, dabar patvirtinsime kosmetinę e, direktyvą, bet e, nepamirškime apie tarptautinius dalykus. Mums reikia galvoti apie įvairias pakuotės, ne tik apie plastiko pakuotės. Yra kitokių labai žalingų pakuočių naudojamų prekyboje. Junktinėse tautose vyksta dabar darybos e, šiais klausimais ir ES pernelyg e, daug kišasi į subsidiarumo dalykus ES. Pone Šuica. Iš tikrųjų tai tapo pasaulinė problema. Plastikiniai pirkinių maišeliai yra e, vartotojų visuomenės simbolis. Gerai, kad pasiekta susitarimo tarp parlamento komisijos ir tarybos, nors parlamento siūlomas požiūris, man atrodo, yra logiškesnis nei komisijos. Kaip sako indienai šią žemę mes skolinamės iš savo vaikų, todėl turime su jie elgtis atsargiai. Plastikinių maišelių vartojimas be abejonės yra didžiulė problema. Manau, kad ši direktyva yra pozityvus žingsnis, nes jis leis valstybėms narėjams pačioms e, tvarkyti šį klausimą savo teritorijose, kaip joms atrodys tinkama. Aš pritariu siūlymui uždrausti e, maišelius. E, Skandinavijos šalyse toks sprendimas buvo padarytas ir pasiekta tikrai pozityvių rezultatų kalbėdama apie Kroatiją, noriu pasakyti, kad mane ypač neramina mūsų e, upių ir Adrijos jūros būklė. Keletą kartų esu minėjusi šią problemą, plastikinių maišelių problemą, kuriuos atplukdo jūros rovės iš Albanijos e, prie Kroatijos e, pakrančių, Kroatijos pajūrio. Tai grėsmė ne tik aplinkosaugai, bet tai ir grėsmė turizmui mano šalyje. Todėl turime svarstyti šį klausimą ir su šalimis, kurios nėra ES narės. Ačiū. Jums yra melinoji kortelė. Ja noriu pakelti ponas Jakovčič. Prašau. Ačiū. Pone Šuice, kad sutikote atsakyti mano klausimą pagal mėlynąją kortelę. Jūs minėjote tarp valstybinio e, šiukšlinimo problemą, e, šiukšlės pasiekiančius jūs iš Albanijos ir per Neretvos upę iš Bosnijos ir Hercegovinos. Ar jūs manote, kad Europos komisija, e, dėrėdamas dėl stojimo su Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, turėtų kelti šį klausimą kaip vieną iš sąlygų jų, jiems siekiant pažangos stojime į Europos Sąjungos narystę? Į Europos Sąjungą, atsiprašau. Pone Jakovčič, ačiū Jums už šį klausimą. Žinome, kad Adrijos jūra yra pusiau uždara, todėl labai svarbu, kad visos šalis palei tą jūrą laikytųsi tų pačių taisyklių. Tačiau ne visos Adrijos jūros pakrantės valstybės yra ES narės. E, Turime Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną bei Jotkalnyje. Šis klausimas buvo keltas aplinkosaugos komitete keletą kartų šie klausimai turi būti įtraukti į darybinius skyrius, derantis e, dėl narystės, nes kitaip mes nesugebėsime apsaugoti mūsų jūros. Ačiū. Pusantros minutės, ponė Barzan. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie plastikinius pirkinių maišelius, uh, manau, kad daugelis žmonių net nesusimasto, o tiesiog juos naudoja. Nebejoju, kad visi namuose turite pastalčių, kur e, dedate e, plastikinius pirkinių maišelius, kuriuos tik kartais naudojate po to. Tačiau yra daugybė plastikinių pirkinių maišelių e, aplinkoje. Ir kai kitą kartą pamatysite plastikinį maišelį jūroje, kuomet maudysitės, uh, pagalvokite, kad, kad kažkas buvo, kad buvo galima kažką padaryti ir pasipriešinti tam. Europos Sąjungoje e, į aplinką išmetama milžiniški kiekiai plastikinių maišelių. Šiuo siūlymu komisija nori sumažinti jų vartojimą, ten išdėstyti tikslai, e, žingsniai jų siekiant ir galimos problemos. Mano šalyje plastikinių e, maišelių vartojimas nėra labai paplitęs, todėl mes džiaugiamės, kad e, e, pasiūlyme numatyta galimybė valstybėms pačioms spręsti, kaip siekti iškeltų tikslų. Valstybės narės gali pasirinkti, kokia kryptimi eiti, kad pasiektų joms keliamo tikslo ir tai tikrai geras sprendimas, nes tokiu būdu jos galėtų, jos galės priderinti sprendimus prie savo konkrečios situacijos. Manau, kad tikrai reikia pasidžiaugti šiuo siūlymu sumažinti šiukšlinimą Europos Sąjungoje. Dėkuoju, Arne Gerikė, pusantros minutės. Labai ačiū, pirminkė. Komisijos nari kolegos. Šiandien aš mačiau kanale plaukiančius tris plastikinius maišelius ateidamas į Europos parlamentą. E, nėra jokių perdirimo kvotų, paprasčiausiai tie maišeliai išmetami ir tai didžiulė aplinkosaugos problema, kurią reikia spręsti. Reikia galvoti, kaip nepakenkti aplinkai, nes tie maišeliai neįra dabar 13 milijonų e, tonų per metus. Mes e, išmetame tokių e, maišelių 3 milijonai kvadratinių kilometrų tiek pasaulyje susidaro plastiko atliekų. Tai yra daugiau negu Havajai, didesnė teritorija negu Havajai. Aš vaikams e, sakau, kad nevartotų tokių maišelių, bet daug žuvų, kitų jūros gyvūnų e, žūsta dėl to, kad praryja arba įsipainioja į tokius maišelius. Mes turime uh, nugalėti tą septintąjį šiukšlių kontinentą ir turime veikti kur kas aktyviau, ne vien tik kalbėti. Dėkuoju dabar balso e, vienai minutė, prašom. Ačiū pirmininkė. Europos e, Atsiprašome, kilo nesklandumų dėl vertimo. Įvyko techninių problemų. Techninė problema. Gal Pabandykite dar kartą. Lenk, lengvi plastikiniai maišeliai iš tikrųjų sudaro didžiulį atliekų kiekį. Tai daro milžinišką poveikį. 8 milijardai tokių maišelių išmetami kasmet. Todėl reikia kažką daryti, kažkaip suvaldyti šį reiškinį. Aš pasisakau už šį e, pasiūlymą direktyvos ir valstybės narės perkels e, nuostatas į savo teisiną ir galės pasirinkti įgyvendinimo kelius. Mes taip pat turime e, imtis priemonių prieš neteisingą ženklinimą etiketėmis. E, jeigu e, rašoma, kad naudojamos biologiškai e, įrios medžiagos, tai taip ir turi būti, bet dažnai e, ženklimas yra neteisingas. Mes turime gaminti e, įrias skaidžias medžiagas ir taip pat kompostuojamas. Toliau Francesco Gambus. Vieną imtį. Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie plastikinių maišelių vartojimą sumažinimą, kalbame apie tai, kad norime pagerinti aplinkos e, būklę, norime palikti švaresnę, geresnę planetą savo vaikams. Iš pradžių, kad tos, atrodo, kad tos diskusijos nėra įdomios, bet e, kasdien e, tų maišelių vartojimas e, palieka poveikį milijonams žmonių. Mes dabar beveik pasiekime susitarimą dėl plastikinių maišelių vartojimo. Buvo ką tik pasakyta, kad užtenka keleto sekundžių pagaminti plastikinę maišelį, jis naudojamas penkias minutės, o paskui kelis šimtus metų irsta plastikas labai svarbu, kad valstybė, kiekviena valstybė nari e, turėtų galimybę sumažinti e, iki 20 metų plastikinių maišelių suvartojimo vieno žmogaus skaičių iki 40. Taip pat bus taikomos kitos priemonės iki 2018 metų. Mes e, norime pakeisti vartojimą, naudojimą tokių maišelių ir šiaip jau reikėtų imtis veiksmų, užuot kalbėjus tiek daug. Katalonijoje mes. E, pradėjome tam tikrus veiksmus ir sumažinome 4 e, procentais naudojimą ir iki 20 metų sieksime, kad asmuo sunaudotų 32 maišelius. Ačiū ir dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Ačiū toliau. Pone Gambus, jums yra klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ponas Ropė nori jums ją užduoti. Prašau. Daugiau nei 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė iš tikrųjų man susidaro toks įspūdis kad vienintelis būdas sumažinti plastikinių maišelių naudojimą tai yra neduoti jų nemokamai. E, kaip jūs manote ar nebūtų pati efektyviausia priemonė mums svarstyti nuo kada tai padaryti e, ar nuo šešioliktų metų ar nuo aštuonioliktų ar nuo dvidešimtų kaip jūs galvojate? Sí. Eh, cobrar, cobrar por las bolsas. Taip. E, įvesti mokestį už maišelius yra vienas sprendimas. Kita, kitas sprendimas, kuris padėtų ES, tai būtų sprendimas, kuris padėtų ES piliečiams pakeisti savo mąstymą, požiūrį į maišelius. Toliau Joe Lainen. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nary Vela, jūs aptarėte daugybę klausimų. Aš galėčiau pakartoti, kad daugybė plastikinių maišelių upėmis ir kito, kitais vandens telkiniais pasiekė jūrą, taip pat ramųjį vandenyną. Ar plastikinė medžiaga greitai suyra dėl jos ypatingų savybių. Žuvis lengvai praryja plastiką ir po to jos susirga arba nudvėse. Turime mažinti, mažinti plastiko naudojimą. Europos Sąjungoje tie maišeliai yra nemokami, tačiau turi būti įvestas mokestis. Jeigu jums reikia plastikinio maišelio, jūs, priva, jūs jį pri, privalėtumėte pirkti. Arba uždrausti jų naudojama tose sritise, kur egzistuoja alternatyvos. ir atsisakyti prasčiausių e, sprendimų, o rinktis alternatyvius, geresnius. Noriu pasveikinti pranešėją. E, pateikus būtent šies pasiūlymo aspektą ir už tai džiaugiuosi, kad jūs kovojote ir kad komisijai tenka pareiga įgyvendinti tą e, sprendimą. Dabar David Campbell Bannerman. Pone pirmininkė, diskusijos varstant šį pranešimą. E, <clears throat> E, taip pat palėtė ir e, melagingai reklamuojamų aerobiškai, biologiškai skaidžių maišelių e, klausimą, kurie iš tikrųjų nesuyra. Ši, šią novatorišką technologiją e, tobulina e, įmonė dirbantį pietričių Anglijoje. Aš džiaugiuosi jų darbu ir tuo, kad ateityje šioje sektoriuje atsiras tūkstančiai darbo vietų. Ši technologija yra labai pažangi, tačiau pranešėjas e, pasidavė italų e, pramonės interesams, e, iš tikrųjų buvo bandoma išstumti iš rinkos konkurentą. E, o Tiesa yra ta, kad mano minėta įmonė e, naudina tikrai, gamina tikrai naudingus maišelius. Ir e, džiugu, kad taryba ir komisija e, pasielgia logiškai. Ir ra, galtinėme pasiūlyme komisija raginama ištirti aerobiškai, biologiškai skaidžių maišelių technologiją. Mes neturėtume skubėti priimti sprendimus, kol neturime visos informacijos. Pone Campbell Banderman. Vienas, yra dvi. E, du klausimai pagal Vilinę kortelį. Vienas iš pono Egnių, kitas iš ponios Aukiant. Taigi pirmiausia, ponas Egnių. Na, šiek tiek neįprasta, pirmininkė, bet aš užduosiu draugišką klausimą, nes aš atstovauju tą pačią apygardą kaip ir ponas Campbell Bannerman. Ir uh, aš negalėsiu pasakyti pagal spontaniškų pasakymų procedūrą ir noriu sutikti jam galimybę šiek tiek daugiau pakalbėti, mums drauge pasidžiaugti. Ar, tik, ar, ar tai nėra retas e, dalykas, kad mes e, siekime bendradarbiauti? Pirmininkė, taip tai neįprasta, bet mėlynoji kortelė skirta užduoti klausimą. Jūs neuždavėte klausimą, jeigu sutinkate, uh, suteikiu žod, galimybę poniai Auken pasisakyti. Pone pirmininkė, e, štai ir iliustracija, kas yra aerobiškai biologiškai skaidrus maišeliai. Išgirdome Junktinės karalystės e, atstovo bendrą balsą. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad yra įrodymų, kad aerobiškai biologiškai skaidus maišeliai yra blogesnis dalykas nei nieko. Ir komisija bus priversta e, atlikti tyrimą ir e, kreipiuosi į kolegą ir noriu paklausti, ar jūs už tai, kad būtų atliktas konkretus tyrimas ir jeigu paaiškės, kad tie maišeliai e, yra prastesnė alternatyva, tuomet jūs palaikysite siūlymą atsikratyti jų visiškai. Pone Campbell, man tu turite pusę minutės. Kaip jau sakiau, aš pasisakau už tai, kad būtų atliktas e, mokslinis tyrimas, parengta mokslinė studija. Aš iš savo apygardos e, e, rinkėjų žinau, kad tai puikiai technologija ir galėtų padėti išspręsti taršos problemą, bet yra daug bandymų nemoksliniais pagrindais išnaudoti tą įmonę, tą technologiją. Pasitelkime faktus, o ne vadovaukime gandais. Dėkoju. Dabar minutė ponui Futulis. Dėkoju. Atrodo, kad e, šiuo metu metu daug diskutuojama apie plastikinius e, maišelius. Jie daro didžiulę aplinkosauginį poveikį. E, aplinkosauginį poveikį. Aišku, kad ši ataskaita yra tinkamas žingsnis į priekį, bet jo nepakanka. Ypač kalbama, kalbant apie skaidžius maišelius, manau, kad priemonių nepakanka. E, Kai kur jų e, yra parduodama daug, parduodama maišeliai, kurie teigiama, kad, yra, kad nekenkia aplinkai, bet iš tikrųjų jie kenkia. Mes norėtume, kad šie maišeliai būtų visiškai užbraukti, uždrausti, kad būtų uždrausti e, tie e, ploni ir labai ploni maišeliai. Turi likti tik tie maišeliai, kurie pakankamai stori ir už juos reikia sumokėti. Ši praktika paplitusi daugelį valstybių narių. Mes turėtume grįžti prie mm, perdirbamų popierinių mašelių, kurie galbūt nėra labai patogus, bet e, taip būtų galima daryti, e, pasiau, taip galima būtų pasiaukoti aplinkos labui. Antraip mūsų ateities kartos nukentės. Pone Lukačievska, pusantros minutės. Manau, kad ši direktyva yra viena iš tų nedaugelio kur nors nesutarimų ir yra, vis dėlto mūsų frakcijos e, didžioji dauguma jų šiai temai pritarė. Aš pritariu anksčiau kalbėjusių uh, E, narių daugumai. Jie kalbėjo apie tai, kad milijardai maišelių yra išmetami aplinkoje ir kad labai ilgai užtrunka tol, kol tie maišeliai vėliau išnyksta. Taigi taršos problema yra katastrofiška. Tai yra taip pat labai blogas poveikis florai ir e, faunai ir Tikrai labai gerai, kad mes tengiamės spręsti šią problemą. Aš džiuguosi, kad kai kurios valstybės jau pasitelkė prievolę um, sumokėti už plastikinius maišelius, kurie yra dalinami. Uh, Manau, kad ši direktyva gali suteikti pakankamas priemonės valstybėms narėms. Jos turi būti ambicingos siekdamos tikslų. Bet aš negaliu pritarti tiems, kurie mano, kad kaina yra svarbiausias veiksnys. Manau, kad reikia šviesti visuomenę. Uh, Mes turime šviesti savo vaikus, mokyti juos mokyklose ir namuose, aiškinti jiems apie tai, kokią aplinkosauginį poveikį tie maišeliai daro. Mes turime e, labai aiškiai pasakyti, kad reikia pasirinkti biologiškai skaidžiu, skaidžius maišelius ir pakuotes. Dėkoju. Ponas Andrulakis, minutė jums. 2010 metais 99 milijardai plastikinių maišelių buvo naudojami Europos Sąjungoje. Tai buvo 200 maišelių vienam žmogui. Didžioji dalis yra tų lengvųjų maišelių prekybos centruose ir kitose parduotuvėse. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad e, daugiausiai, dažniausiai tokie maišeliai nėra pakartotinai panaudojami. Tai reiškia, kad jie daro didžiulį poveikį aplinkai ir e, aplinkosaugai. E, direktyvoje yra daromi pokyčiai teisės aktuose, e, jie yra gerinami. Mes turime e, pasirinkti konkrečius tikslus. Dabar valstybės narės gali pasirinkti du variantus. Gali imtis tinkamų priemonių tam, kad būtų sunaudojamas, vartojamas iki 90 maišelių e, žmo, žmogui iki 2019 arba e, iki 40 maišelių e, iki 2025 metų Aš pritariu šiam pasiūlymui ir manau, kad mes dabar padedame tinkamą pagrindą, kurio reikia tam, kad galėtume kovoti su šiuo taršos šaltiniu. Dėkoju, ponė Renata Briano. Dėkoju pirmininkė, mes kalbame šiuo metu apie a, m, žiedinę ekonomiką, mes žengėme tinkamą žingsnį į priekį kovodami su šiuo taršos šaltiniu. Valstybės narės jau turi tinkamas taisyklės. Pernai Italija uždraudė nemokamai dalinti pla, a, e, E, maišelius. Rezultatai yra geri, bet reikia siekti dar abicingesnių tikslų. Juos reikia sekti įgyvendinant taršos prevencijos politiką. Reikia taip pat tinkamų valdymo priemonių ir reikia švietimo priemonių. Plastikinių e, atliekų plitimas aplinkoje daro didžiulį poveikį jūroms ir kitai aplinkai. Tai reikia tik pagalvoti apie Pacific Trash Vortex didžiajame vandenyje nuo 60-mečio susikaupusius plastikinius maišelius. E, tai yra didžiulis, didžiulis e, atliekų kiekis, 2-3 kartus didesnis už Italijos plotą. Reikia pagalvoti apie ateitį ir apie mūsų vaikus. Dėkoju. Aš negaliu e, patvirtinti klausimų. Negaliu suteikti daugiau žodžio pagal mėlynosios kortelės sistemą tiems, kurie jau klausė. Dabar e, yra, e, prasideda spontaniškų e, pasisakymų procedūra Giovanni Levyje. Levyje, dėkoju. Manau, kad e, mes pasiekėme tikrai e, gerą rezultatą. Mes sugebėjome su pranešėja ir su taryba susitarti. Šis susitarimas yra ilgalaikis. Sprašau, atrodo, kad nėra vertimo į vokiečių kalbą. Gal galėtumėte pradėti iš naujo? Pone Komisijos nariai, tai yra didžiulė parlamento sėkmė, todėl kad trišalių sustarimų metu su pranešėja ir taryba mes sugebėjome susitarti. Ne visada e, komisija mums lengvino diskusijas ir žinote, kad vyko diskusijos apie tai, ar reikėtų atsiimti šį pasiūlymą, ar jį palikti. Taip pat Ir teksto pabaigoje yra komisijos komentarai apie tai, kaip galima įgyvendinti šiuos standartus. Uh, Vis dėlto šis susitarimas yra tikrai labai svarbus ir bendrieji įstatymų leidėjai dėl jo susitarė, kaip kad ir numatyta Lisabono sutartyje. Mes veikiame stengdamiesi užtikrinti aplinkosaugą, kad būtų aplinkosauga. Mes atsižvelgiame į valstybių narių standartus. Mes dabar nustatę esame plastikinių maišelių tikslus, turime konkrečius tikslus, turime naujasias technologijas ir turime uždrausti tas, kurios mums neleidžia užtikrinti aplinkos apsaugos. Dėkoju. Dėkoju, Nikola Kaputo, minutė. Dėkoju, pirmininkė. Plastikinių maišelių mažinimas ir lengvųjų medžiagų mažinimas yra tik labai svarbus tikslas. ES turi siekti jo įgyvendinimu. 2010 metais buvo apskaičiuota, kad um, kiekvienas asmuo Europoje naudojo 198 maišelius per metus. Jie nebuvo lengvai perdirbami. Aš džiaugiuosi, kad uh, ponia Auken paruošė šią, šį pranešimą. Šis uh, pranešimas yra daug ambicingesnis negu komisijos pasiūlymas. Privalomų tikslų nustatymas ir būtinybė mokėti už plastikinius maišelius yra ties aspektai, kurie tikrai stiprina mūsų siekiamus tikslus. Taip pat e, nustatoma, kad valstybės narės turi kasmet pateikti ataskaitą apie plastikinių maišelių naudojimą e, praėjus 36 mėnesiams po šio teisės akto įsigaliojimo. Taip mes turėsime konkrečias priemonės, kuriomis valstybės narės galės naudotis, kontroliuodamos šių e, standartų įgyvendinimą. Dėkoju. Ponas e, Dėsmakė. Ponas Dėmesmakė, ačiū. Jeigu pasižiūrėsime į žalą jūroms, suvoksime, kad lengvųjų plastikinių maišelių e, naudojimas turėtų būti kaip galima greičiau e, sumažintas. Iš esmės, aš atstovauju Flandrijai ir mes E, nuo 2003 metų labai stipriai sumažiname tokių maišelių vartojimą 80 procentų netgi, bet reikia dar daug ką padaryti netgi. E, be, be to, jeigu turėsime europinius tikslus, tai mes turėsime iškesnę teisinę sistemą, struktūrą ir galėsime siekti pagerinti mūsų visų piliečių gyvenimą. Tekstas yra geras ir valstybės narės galės pasirinkti geriausius e, direktyvos įgyvendinimo būdus. E, nereikėtų dabar užsimti populizmu, nes mūsų aplinkai iškilia didžiuliai iššūkiai ir mes turime spręsti šią problemą. Jeigu norime sumažinti taršą, mes taip pat turime priartėti labiau prie žiedinės ekonomikos, kuri veiksmingiau naudoja išteklius. Ivan Jevkočič. Kroatija nedaug sunaudoja e, plastikinių maišelių, jų skaičiuosime pagal skaičių tenkantį vienam žmogui. Netgi lyginant su ES vidurkiu, bet e, Kroatija pati gamina labai daug tokių maišelių ir tai yra didžiulė problema mums, nes mes visi e, prarasime darbo vietų, jeigu bus mažinama ši gamyba. Bet uh, Reikia pasakyti, kad aš dirbau šioje pramonės šakoje e, tam tikrą laiką ir esu artimas jai iki šiol. Aš vis tik tai nesu dėlis tos e, srities rėmėjas, gal net dabar pasakysiu prieš, nes e, plastikiniai maišeliai yra didžiulė aplinkosaugos problema, bet norėčiau taip pat pasakyti, kad Adrijos jūroje e, problemos yra labai rimtos dėl to, kad tarša ateina iš Albanijos ir kitur ir tai turėtų būti dėrybų dalis. Toliau Igor Šolti. Norėčiau pasveikinti ponę Auken už tai, kaip sugebėjo paruošti šį pranešimą. Pranešimas tikrai labai geras. Plastikiniai maišeliai yra didelis verslas, pelningas verslas ir gana, yra gana patogus vartotojams. Taigi galbūt bus sunku gyvendinti šios, šias nuostatas. Bet reikės gerai informuoti vartotojus e, tam, kad jie pakeistų savo nusistatymą, keistų mentalitetą. Reikia kalbėti apie realybę plastikinių maišelių situaciją. Jeigu švaistimas Kai pagalėsime apie švaistimą tų um, maišelių, pamatysime, kad maišeliai jau sudaro vos ne ištisą jūrą e, mūsų žemėje. Vis dėlto plastikas yra išteklis e, naudojamas mūsų žiedinėje ekonomikoje. Taigi komisija turėtų e, žiedinė ekonomikai teikti svarbos. Dėkuoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra baigėsi. Suteiksiu žodį komisijos nariui. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamiai nariai. Dėkoju Jums už diskusijas, dėkoju už konstruktyvės pastabas, kurias Jūs išsakėte. Nemažai pavyzdžių buvo pateikta iš valstybių narių tų, kurios ėmėsi priemonių ir siekė sumažinti e, labai lengvų plastikinių maišelių naudojimą. Ir tos priemonės rodo, kad e, pasiekta rezultatų. Pone Aukin minėjo Airija, kitas pavyzdys yra Škotija. Mažmenės priekybos e, tinklai e, rodo, kad tokių maišelių sunaudojimas e, sumažėjo 80 procentų nuo to, kai spalį buvo įvestas mokestis už tokius maišelius. Taigi keletas valstybių narių jau ėmėsi veiksmų. Pakeitimas dėl kai bus pataisy, pataisyta e, pakuočių ir atliekų direktyva, mes galėsime imtis veiksmingų veiksmų. Ir valstybės narės bus atsakingos už labai svarbų dalyką įgyvendinimą taisyklių. Jos galės pasirinkti tarp numatytų joms priemonių, kad būtų e, sumažintas plastikinių maišelių naudojimas. Taip pat noriu pasakyti, kad direktyva uh, sprendžia labai rimtą problemą. E, žiūrima iš prevencinio požiūrio taško. Ir galiu pasakyti, kad prevenciniai veiksmai, kuo bus stipresni šiandieną, tuo mažiau mums reiks taisomųjų veiksmų ateityje. E, nemažai kolegų apie Europos parlamento narių apie tai kalbėjo. Daug parlamento narių kalbėjo taip pat apie tai, kad tarša jūroje yra nepaprastai didelė aplinkosaugos problema, kuri e, kenkia mūsų jūrų bioįvairoviai. Problema yra ir platesnė. Pasakysiu, kad tai yra globalinė problema, kuriai reikia globalių sprendimų. Reikia kalbėti apie e, ne tik apie plastikinių maišelių naudojimą ES, bet problema yra kur kas platesnio masto. Noriu patikinti Jūs, kad mes ir toliau sieksime e, stebėti e, šią problemą, vertinti ją labai rimtai. E, komisija turės atlikti įvairias užduotis, įskaitant metodologijos parengimą, kad būtų galima apskaičiuoti, kiek žmogui tenka suvartojamus naudojamų plastikinių maišelių. Taip pat reikės renkti ženklus, etiketes dėl ir jų biologiškai e, skaidžių maišelių ir taip pat užtikrinti, kad mažiau maišelių patektų į aplinką. Mes e, suprantame, kad e, kompromisas, kuris pasiektas, yra svarbus žingsnis į priekį, sprendžiant plastikinių atliekų problemą ir visuomenė turėtų tam pritarti. Tikiuosi, kad ši nauja direktyva parodys, jog ES gali veiksmingai sureaguoti į tuos klausimus, kurie yra aktualūs piliečiams. Ačiū Jums visiems, ačiū pirmininkiai. Dėkoju komisijos e, nariui dabar ponia Aukin, kaip pranešė pasakys. Ačiū komisijos naryvelė. Aš tikrai tikiuosi, kad tai bus pirmoji mūsų pergalė prieš tuos komisijoje, kurie yra prieš aplinką. Ir kad tai bus ne paskutinė pergalė, bet tai pirmoji, tai istorinės svarbos diena, kuomet mums pavyko užtik, užsitikrinti tokią plačią paramą parlamente ir valstybėse narėse, kad sumažintume, labai aiškiai sumažintume e, naudojimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, priemonė apima lankstumo galimybę, skirtingai nei anksčiau. Aš labai viliuosi. Ir aš manau, kad kartais reikia labai konkrečiai veikti, imtis veiksmų, o ne tik tikėtis. Būtent taip ir pasielgėme šį kartą ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs pažadėjote iš išpildyti, gyventinti visus siūlymus įtrauktus į šį dokumentą, kad pasiektume gerų e, rezultatų, nes faktai, skaičiai iliuntruojantis Danijos pasiekimus yra tikrai neblogi. Pavyzdžiui, pasarasias, per pasarasias kelias dienas aš atsisakiau penkių plastikinių maišelių, kuriuos man bandė įsiūlyti. Ir e, manau, kad pasieksime tikrai gerų rezultatų, bus galimybė lankščiai e, spręsti šiuos klausimus. Mes kalbame ne apie visišką uždraudimą, bet apie sumažinimą. Ir jeigu e, įvestume mokestį, kainą už maišelį, o ne mokestį, vartotojai apie tai žinotų, tuomet jie susimastytų, ar, ar aš tikrai noriu mokėti 50 euro centų, galbūt aš pats turiu maišą gal galiu panaudoti drobinį arba plastikinį daugkartinio naudojimo maišą. Žmonės įgis naujų įpročių ir visų mūsų dėka tai bus istorinis pasiekimas ir tai tikrai neturėtų būti paskutinė pergalė. Tai, būtų pir, tai turėtų būti pirmoji mūsų pergalė. Ačiū, ponė pranešėja. Noriu pasveikinti visus, kurie tikrai daug dirbo, kad pasiektume tokio rezultato. Šiuo diskusijas baigiame ir balsuosime dėl šio pranešimo už.